Ponui Bėgė noriu pateikti du klausimus. Visų pirma, dėl biudžeto eilučių Frontexui, biudžeto eilučių Europos prieglopščio paramos biurui, nes akivaizdu, kad kyla naujų iššūkių. Jūsų ekspertų nuomonė, ar šiuose biudžeto eilutėse atsispindi tie iššūkiai, ar turėsime dar diskutuoti apie susiklošiusią padėtį artimiausių metų? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ačiū pirmininkė, kolegos. Tiesa, tai labai sudėtingas, kompleksiškas klausimas. Ir Dabar e, pasisakysiu ne tik kaip e, pranešėjas biudžeto klausimais, pakomentuosiu plačiau. Daugiametį finansinę programą 2014-2015 metais, o aš čia dirbu nuo 1998 metų, buvo susijusi su vienomis sudėtingiausių dėrybų. Tiek tik yra tekę dėrytis dėl daugiametės finansinės programos. Finansinė programa yra labai griežta ir galiausiai parlamentas buvo priverstas balsuoti dėl kompromiso. Norėjome užtikrinti didesnį lankstumą, bet į mūsų prašymą nesižvelgta aukščiausių politinių lygmenių. E, tačiau, kalbant apie 2015 metų biudžetą, atrodo, kad taryba pamiršo tai, e, dėl ko buvo susitarta aukščiausių lygmenių. Ir komisija taip pat ne visuomet sugeba padėti, kai nagrinėjame tokie klausimai. Vis dėlto manau, kad mums neblogai sekasi suderinti finansavimo paketą, kad įgyvendintume Junkerio suplanuotą paketą. Yra ir kitų programų, pavyzdžiui, transporto programų, programa Horizontas 2020, kurios irgi kuria pridėtinę vertę uh, ir mm, kurios mm, ne visus mūsų išteklius mm, išnaudoja. Asmeniškai šiandien susiklošiusią situaciją vertinčiau kaip didžiausią es kilusi iššūkį per pastarausius 25 metus. Ir žinoma, didžiausias darbo krūvis tenka Frontexui ir mums visiems, bet tai, ką darome, visiškai nepakankama. Dabar kyla daug iššūkių ir galima ilgai diskutuoti apie tai, kas padarė klaidų, dėl ko tokių iššūkių kilo. Manau, kad bet kuriuo atveju galima būtų ilgainiui tokią analizę atlikti, tai būtų naudinga bendrajai užsienio ir saugumo politikai, turime galvoti apie tai, ką teisingai darome gyvendindami vystomąją politiką, kokiais atvejais reikėtų ieškoti naujų strategijų, kad vėl ir vėl nekiltų tos dilemos, su kuria dabar tenka susidurti visose valstybėse narėse. Manau, kad tai gana skubus poreikis. Manau, kad 2016 metų biudžeto planavimo procedūra be biudžeto eilučių planavimo turės apriepti ir tuos iššūkius, su kuriais ES dar teks susidurti. Dabar atrodo atsiranda e, nauja migracijos forma, kurios anksčiau niekas nesitikėjo. Ir kyla klausimas dėl pasaro metų įvykių. Ar vis dar esame kartu, ar vis dar giname bendrasias vertybės, kuriomis grindžiamos sutartis, ar vis dar um, sutarėme visi teisės prašyti prieglopšio. Dėl um, įpareigojimo uh, priimti karo pabėgėlius spręsti trečių šalių problemas. Tos trečiosios šalis e, taip pat e, prašo mūsų visų jų piliečių nepriimti, nes jų šalis ištuštėja, jeigu visi išvyksta į Europos Sąjungą. Taigi tokia yra dilema. Ir kartu su jie kyla labai svarbus klausimas, ar e, ketiname ir toliau ginti bendrasias vertybės Ar ir toliau planuojame remti humaniškumo vertybės, ar vis dėlto norėsime jas paukoti, paisydami kitų interesų. Ir čia kalbame ne tik apie tai, kad reikia pritaikyti kai kurias biudžeto eilutes, kalbame apskritai apie bendrą filosofiją artimiausių metų Europos Sąjungoje, apie bendrą vadovavimą jai. Yra tam tikros raudonosios linijos. Europos Sąjunga grindžiama kompromisais. Ir jau daugelį metų labai gerai tai suprantame. Kartais tie kompromisai yra nepatogus, kartais e, reikia daugiau duoti, nei gauti tenka, bet e, reikia e, pagalvoti apie tai, kas bus, jeigu vadovausimės tik tokiais nepatogiais kompromisais. Jeigu žmonės, kurie turės e, gyventi eurozonoje, tarkim, negalės nieko apie tai pasakyti, negalės išreikšti savo nuomonės, tai irgi kels problemų. Manau, kad Pakeitimai bus e, teikiami biudžeto komitetui iki rugsėjo 3 vidurdienio, taigi dar galime apie viską pagalvoti. Ir visų pirma turėti omenyje biudžeto procedūrą, nes mano nuomonė biudžeto politika tai politika, kuri yra paversta skaičiais. E, būtent skaičiais galime išreikšti, kaip reaguosime iššūkius, kaip e, galime operuoti tais biudžeto skaičiais politiniuose debatuose, dėrėdamės su taryba Ir galbūt e, parlamentas e, visai teisingai pasirinko būtent taip elgtis, tačiau tai neprivaloma, tai savanoriška. Ir e, nors svarbu pasinaudoti pasirinktomis priemonėmis perinamojo laiko tarp metų, savaime jų nepakaks. Ir turime be kita ko galvoti apie ES gebėjimus egzistuoti toliau ir dalyvauti šioje diskusijoje. Tai skubu tai būtina, nes man kelia nerima tai, kas vyksta kai kuriuose valstybėse narėse. Ir tikrai būtų svarbu užtikrinti, kad nežlugtų viskas, ką mums pavyko pasiekti per pastarosius porą dešimtmečių. Taip, prašom dėl posėdžio tvarkos. kolega dešimt minučių kalbėjo labai iškalbingai prieš balsavimą. Ar galėčiau paprašyti savo vardu 90 sekundžių, kad e, atsakyčiau į jo pasisakymą? Galbūt ne šiandien, bet kitą dieną. 90 sekundžių. 15 procentų to laiko, kurį gavo kolega, nes atėjau balsuoti, nežinojau, kad čia bus sakomas 10 minučių kalbos. Ačiū. Yra problemų ir tas problemas geriau galime išspręsti nacionaliniu lygmeniu. Ką parodė šio meto įveikiai, kad Europos Sąjungos nesugebėjimas ką nors padaryti. E, imigracija yra labai prieštaringa tema, tačiau Dėl savo šalies pasakyčiau vieną dalyką. Pagal statistiką paskelbtą prieš tris dienas, mano šalyje, kuri yra per pus mažesnė negu federalinė Vokietijos Respublika, priėmėme 8 milijonus imigrantų nuo 97 metų, kai leiboristų vyriausybė vykdė pavojingą eksperimentą, kuriam nepritarė nei Britanijos žmonės, nei tada, nei dabar prašymai suteikti prieglopsti 4 milijonus Sirijos pabėgėlių, neribota žmonių iš Afrikos skaičių. Tai galėtume apie tai kalbėti, jeigu prisi, ne, nepamirštume, kad jau priemėme 8 milijonų žmonių, tai yra daugiau negu e, Švedijos ar Danijos gyventojų skaičius. Kai dėl konsensuso, tai jo nėra, o jo nėra dėl to, kad ES politika žlunga beveik kiekvienoje srityje. Pradedant nuo euro, tai yra e, didžiulė e, žlugimo mašina. Na, o dabar 10 minučių buvo kalbama visai pamirštant realybę. Jokio konsensuso nėra. Ir e, Parlamenteto konsenso taip pat nėra. Ačiū kolega, gavote 20 sekundžių, čia nėra diskusija dabar. Ir mes peržengėme savo komiteto kompetenciją. Galbūt yra prasminga diskutuoti apie tai, bet ne dabar. Dabar periname prie balsavimo ir balsuosime dėl komiteto nuomonės, dėl 16 metų biudžeto. Turime dvi balsavimo dalis. Pirmiausia, balsuosime dėl pakeitimų nuomoniai ir po to balsuosime dėl pakeitimų biudžeto projektui 16 metams. Taigi, turime du balsavimo sąrašus. Pirmiausia, pakeitimai nuomonės projektui. Ir pradėsime nuo penkto pakeitimo, kas už prieš susilaiko, atkrenta, atmestas. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Neaišku, patikrinkime. Pradame balsuoti dėl pirmojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas atsiimtas. Toliau trečias. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Antrasis kompromisas. Jis aptinta ketvirtą ir šeštą pakeitimus. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Reikia patikrinti, man atrodo. Balsuojame dėl aštuntojo pakeitimo elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. Toliau. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko. Manau, kad reikia patikrinti. Balsuojame dėl 12 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Toliau balsuojame dėl 16 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 17. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 15. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 18. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko, man atrodo, patvirtintas, tačiau reikėtų patikrinti. Tikriname kompromisinį pakeitimą. Balsuojame, ar visi balsavote, baigiame. Patvirtintas, atsiprašau. 23 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko, patvirtintas. Penktasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko, patvirtintas. 26 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Ir galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Dėkuoju, sveikiname pranešėją. Toliau. Antrasis balsavimo sąrašas. Biudžeto pakeitimai. Pirmiausia, 6600 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Toliau žodinis pakeitimas ir žodis pranešėjai, ponai Dogė. Ačiū pirmininkė. Prieš atostogas aptarėme šį klausimą, parama priekybai ir diskusijos gale mm, mm, padarėme išvadą, kad mes norime padidinti šią eilutę, tačiau nebuvo visiškai aišku, koks bus santykis tarp mokėjimų ir įsipareigojimų. Todėl aš norėčiau, norėčiau atsimti pasiūlymą dėl rezervo, nes komisija patikė pakankamai argumentų, dėl ko jie susiduria su tam tikromis problemomis santykiuose su partnerėmis. Šios problemos didelė dalimi išspręstos, todėl šį aspektą apima ir ketvirtas e, kompromisą, to aš siūlau padidinti lėšas ir net neskirti rezervo. Ačiū pranešėjui, ar kas nors prieštaravo šiam pakeitimui. Jeigu ne, balsuosime dėl žodinio pakeitimo, kas už. Ačiū, kas prieš. Susilaiko patvirtintas. Toliau 6601 eilutė. Atkrenta. Atsiprašau, toliau 6602. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Norėčiau patikrinti balsavimą. Balsuojame dėl 6602. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Nu, buvo. Dabar elektroninis balsavimas galtinis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinti pakeitimai. Ačiū kolegoms, ačiū pranešėjai. Sveikinamai baigiame balsavimo sesiją. Ačiū.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 Uh, we... Kolegos, teskime posėdį. So, thank you very much. Uh... Ačiū Jums. Dabar pereisiu prie septinto darbo tvarkės klausimo. Tai yra ES vaidmuo jungtinėse tautose, kaip geriau pasiekti ES užsienio politikos tikslus. Ir mūsų kolegis Ska Keller iš Žaliųjų frakcijos yra nuomonės referentė. Mes e, apsvarstėme ir ankstesnę e, nuomonę kurios, kurioje taip pat buvo kalbama apie priekybą jungtinių tautų sistemoje. Taigi dabar žodis kolegijai Skakeler. Ačiū. Malonu Jums pristatyti šią nuomonę. Kaip žinote, jos turinys yra pribotas, tačiau vis tiek galite teikti savo pastabas. Panas Verdinen yra vadovauja AFET. Kalbama apie ES vaidmenį jungtinėse tautose Na, kalbant apie priekybą, gal tai ne pirmas klausimas, kuris ateina į galvą, tačiau priekyba iš tikrųjų yra svarbi jungtinių tautų politikoje ir tam tikrose darbo grupėse ir komitetuose ir rezoliucijose ir tai yra tas klausimas, kuris yra įtraukiamas į visus dalykus, į visas temas, taip pat ir vystimasi ir politikos darna. Taigi tai yra svarbus klausimas jungtinėse tautose. Nepamirškime, kad šie metai yra ypač ypatingi 2015-aisiais, kalbant apie tvarau darnaus vystymosi tikslus, jie bus patvirtinti Generalinėje asamblėjoje, taip pat vyks Junktinių tautų klimato asamblė šiais metais Paryžiuje ir visa tai yra susiję ir su prekyba. Priekyba gali atlikti labai svarbų vaidmenį darnaus vystimosi srityje, tačiau gali nutikti ir priešingai, jeigu netinkamai bus vykdoma priekyba. Kalbant apie klimato kaitą, yra daug iššūkių dėl prekybos gali didėti išlakos, kadangi prekės vežamos iš vienos vietos į kitą, tai irgi yra, turės įtaką mūsų prekybos politikai. Prekyba gali turėti įtaką ir 2008 metų maisto kriziai, kai daug gyventojų patiria badą Turime atsižvelgti į visus šios dalykus ir turime užtikrinti, kad ES prekybos politika prisidės prie darnaus vystimosi, o ne jam trukdys. Ta dvasia ir parengėme rekomendacijas, kurias jums pateikėme šioje nuomonėje. Norėčiau paminėti kai kuriuos dalykus. Pirmasis yra susijęs su mokesčių, teisėtų ir neteisėtų mokesčių vengimu. Šiais metais buvo e, parlamente pateikta ataskaita šio klausimo ir e, rašoma, kad e, kalbant apie tarptautinės investicijas, e, vengiama mokėti mokesčių, tai yra didelė problema, kurią reikia nedelsiant spręsti. E, kitas klausimas yra susijęs su lytimis, reikalinga išsami politika, kad moterys nebūtų išstumtos iš, iš visuomenės ir kad jos galėtų susidoroti su lytims teikiamais, tink, tenkančiais vaidmenimis. Uh, ES politikoje reikėtų geriau taikyti šias priemonės ir reikėtų nustatyti rodiklius. Galbūt kai kurie kolegos norės pasisakyti šiais klausimais, bet norėčiau priminti, kad mane riboja turinys. Verslo, verslo ir žmogaus teisų klausimai yra svarbus, yra nustatyti pagrindiniai principai šioje temoje. tik e, reikėtų jiems suteikti daugiau prasmės. Manyčiau, kad ES galėtų nustatyti tuos principus, kad jie būtų privalomi vykdant prekybos susitarimus, nes ES yra vienas didžiausių prekybos partnerių su besivystančiomis šalimis ir būtų įmanoma įgyvendinti šias priemonės. AFET ataskaitoje siūloma nu, jungtinėse tautose įsteigti darnaus vystimosi tarybą, galbūt mes tuo klausimu daugiau pakalbėsime su pranešėju. Svarbu pabrėžti ryšį tarp priekybos ir kitų vystimosi politikos ryčių. Dar kartą norėčiau kreiptis į visus kolegas ir paprašyti peržiūrėti šią nuomonę, pateikti savo nuomonę, savo pakeitimus. Ir dėkoju Jums už Jūsų dėmesį, taip pat dėkoju savo darbuotojams, sekretorijatui, kuris padėjo parengti dokumentą dar prieš prasidedant vasaros atostogoms. Ačiū Jums už pristatymą. Pirmiausia, kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus. EPP frakcijos vardu Šinkėlė. Šešėlinis pranešėjas jo nėra. E, socialistų frakcijos vardu ponas Mauer. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Dokumentas nėra ilgas, tačiau primena pačius svarbiausius dalykus, ypač uh, įsipareigojimą e, jungtinių tautų sistemos daugia šališkumui. Pritarėme pateiktiems pasiūlymams, kad ES priekybos politikoje e, būtų ir jungtinių tautų nustatyti tikslai susiję ir su klimato kaita, ir su žmogaus teisėmis. Socialistų frakcijos vardu pritariu tam, kad įtraukėte ir klausimą susijusį su teisėtų ir neteisėtų mokesčių vengimu. Maničiau, kad mums bus suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę šiais klausimais per kitus mėnesius. Taip pat minėjote ginčių sprendimą Ir jeigu šis klausimas bus integruotas, e, suprantama, tai irgi tokiu būdu bus gerbiami daugišališkumo principai. Tai yra sveikintina. Vienaip ar kitaip mums reikėtų pasakyti, kad ES išorės ir vidaus prekybos politika uh, E, yra susijusi su TDO standartais ir siekiama juos įgyvendinti. Tai mums labai svarbu. Dar priekybos susitarimai, kurie yra pasirašomi su besivystančiomis šalimis, turi būti sąžiningi ir turi prisidėti prie tų šalių vystimuose, remiantis tūkstantmečio vystimuose tikslais. E, tokie dalykai yra svarbus socialistų frakcijai nuomonė yra trumpa, tačiau svarbi. EKR, er, Ema, prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, ypač turint galvoje, kad dokumentas buvo parengtas vasaros atostogų metu, tikrai nelengva buvo. E, svarbu, kad, tarptu, kad tarptautinės priekybos komitetas išsakys savo nuomonę šiuo klausimu, kad tuo klausimu pasisakys ne tik užsienio reikalų komitetas. Ir pranešėja šiek tiek per daug vaidmens e, suteikė jungtinės tautoms, per daug jį priež... pabrėžė, kai kuriuose srityse reikėtų paminėti rezoliuciją dėl TTIP. Suprantama, mes dar neturime galutinio sprendimo, bet nutarėme, kad reikalingas visiškas poveikio vertinimas prieš nusprendžiant, kaip judėti toliau. Dar norėčiau pasakyti, kad nepakankamai paminėtas investicijų vaidmuo ir kokios svarbios yra investicijos besivysančiom šalims, ypač per pastrosius dešimt metų, reikėtų daugiau tai atsižvelgti. Toms šalims taip pat reikalinga galimybė naudotis ir priekyba, ir investicijoms reikalingas ir investicijų apsaugos mechanizmą siekiant užtikrinti, kad ta šalis pasiektų reikalingos investicijos. Tikrai e, esu įsitikinusi, kad jungtinės tautos atlieka svarbu vaidmenį ir kad šalys e, tikrai yra suinteresuotos geresnė priekybė ir investicijomis, ypač besvystančias šalimis. E, pritarė jungtinių tautų įsitraukimą sprendžiant prekybos klausimą, ypač turint galvą privatų sektorių, nes tai svarbu investicijų ir vystymosi klausimams. Turime toliau tęsti darbą rinkų klausimų, kad šalis galėtų pačios išvengti skurdo, o mes savo ruoštų padėsime, kiek galėsime mums ir patiems reikia išspręsti klausimą susijusi su žemės ūkiu ir subsidijomis, ar tęsime e, tą pagalbą, ar, nete, ar nete, neteiksime jos toliau, siekdami užtikrinti vienodas sąlygas. E, turime padėti įgyvendinti tikslus susijusius su skurdo panaikinimu. Pateiksiu pasiūlymus dėl pakeitimų, kurie atitiks mano išsakytas pastabas ir tikėkime, kad šalims prekyba bus naudinga. Ačiū, Ema. Aldė frakcijos vardu Marikė Mari, Mari, Šakė, prašau. Ačiū. Mes panagrinėsime dokumentą išsameu, dar su AFET pasitarsime. Ir kadangi aš esu ir AFET komiteto narė, man esu įsitikinusi, kad ES turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį jungtinėse tautose, daug ką galima patobulinti. Ir tikrai sek, seku pranešėjus darbą ir kuo greičiau pateiksiu nuomonę. FDD frakcijos vardu Viljam Dasmot. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai tikrai e, Ska Keller yra viena iš garbingiausių mūsų komiteto narių, tačiau nesu viskuo sutinku, kas pateikta dokumente. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti tai, kam pritariu. Ypač džiaugiuosi kaip EKR atstovas, kad yra pabrėžtas jungtinių tautų vaidmuo kaip priemonė. E, jungtinės tautos, jungtinių tautų iniciatyvos e, yra daug priimtinesnės nei ES iniciatyvos, bet yra ir kitos priežastys. E, mano šalies atstovai yra nuolatinės tarybos atstovai, mes turime nuolatinę, mes esame nuolatinė nariai, turime veto teisę kai tuo tarpu komisijoje, ES yra tik komisijos nariai. Ir EKR e atstovas, kuris yra ir kaip EKR atstovas, nesuprantu šios nuostatos, bet gal tam reikia laiko. Dėl prekybos politikos. E, kaip EKR koordinatorius, esu gana kritiškai nusiteikęs. Na, pacituosiu, tik pasis, pasistengsiu neiškraipyti minties. Prekyba padeda besivystančiams šalims ir taip toliau. Dėl prekybos politikos, vadinamosios prekybos politikos, problema yra tokia, kad tai gali būti bet kas. Prekybos politika gali reikšti tai, kad aš turiu skirtingus politinius tikslus ir noriu prekybą pasinaudoti kaip priemonę įgyvendindama savo tikslus, siekdama savo tikslų. Taip, galima ir taip daryti, tačiau reikia suvokti tai. Ir problema yra tokia. Jeigu e, prie prekybos prikabinsime daug politinių tikslų, tai prekyba bus suvaržyta bus mažiau tos prekybos. Ir visa tai turės įtaką besivystančiam pasauliui. Nesakau, kad turite pritarti man, bet prekyba turi pasiekmes ir reikės suprasti. Ir galiausiai, leiskite pasakyti štai ką. Dėl TTP nesinorėtų iš naujo pradėti šių diskusijų, tik mūsų nuomonė yra vienas dalykas, kuriam pritariu. Tai penktoje dalyje rašoma, kad rašoma apie teismą. Taigi tam, kad galimas nuolatinis tarptautinis teismas uh, E, su investicijomis susijusiems ginčiams spręsti, kad jo veikla turi būti grindžiama daugišališkumo principais. Ir, ir jungtinėse karalystėse, ir JAV tai yra svarbus klausimai. Ačiū. NF frakcija. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Mėly kolegos, Iš esmės, Europos parlamente atsirado nauja frakcija, kurią aš atsvauju šiandien. Šis pranešimas, mano nuomonė, dėja, e, po Lisabono sutarties e, leidžia Europos Sąjungą atstovauti, būti atstovaujamai e, jungtinėse tautose. Mm, ir visa tai nedavė tokių rezultatų, kokiu mes norėtume. Kovoti su skurdu. Kodėl? Kad padėtume e, pietų šalims, reikia joms padėti per jas pačias. E, ir krizė Europoje e, sukelia dar daugiau problemų ir 28 valstybėms narėms. E, taip pat ir dėl socialinio dempingo ir fiskalinio dempingo, nes pastame, kad pavyzdžiui Pakistane, e, žinome, kaip sudegė e, gamikla, o mes pasirašėme sustarimą su ša šalimi, kad ji, joje būtų gaminama tekstilė Europai. Na, Europos Sąjunga turėtų padėti ir prancūzijos įmonėms dirbti, tačiau mes neturėtume jų aukoti e, politi e, užsienio politikos, užsienio politikos e, laužo. Labai ačiū. Aš atsiprašau, neturiu guoja jokio šešėlinio pranešėjo. Atsiprašau, Helmutai, aš nepastebėjau, kad mes turime tokį pranešėją. Ačiū pirminkė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išklausęs kitų frakcijų atstovų pastabas padėkoti pranešėjai už jos darbą ir pabrėžti, kad man atrodo, kad pirmą kartą turbūt Europos parlamente INTA komitetas gali pareikšti savo nuomonę dėl efektą metinio pranešimo jungtinėms tautoms. Tokiu būdu mm, galime iš įvairių komitetų surinkti nuomonės ir mm, tas afet pranešimas dėl to tik laimi, žinoma. Taip pat norėčiau pasakyti pranešėjai, kad ji pasirinko nelengvą užduotį, sutelkė dėmesį tam tikrus klausimus ir uh, nuolat stengiamės tai padaryti, būtent e, labai konkrečiai e, pabrėžti tai, kas rūpi INTA komitetui, kad e, informuotume AFET komitetą apie būtent mūsų paužiūrį. Taip pat manau, kad reikia atsižvelgti į tai, kokią yra tarptautinės prekybos funkcija e, jungtinių tautų organizacijos kontekste. Tai tarptautinė organizacija, o Europos Sąjunga kaip regioninė organizacija turi dar papildomų teisių ir dėl to prisimame ir papildomą atsakomybę pagal jungtinių tautų organizacijos hartiją, kad galėtume nešti savo indėlį į taiką, tvarumą, stabilumą. Manau, kad taip iš tiesų galime prisidėti, praturtinti pranešimą, pabrėždami, koks yra tarptautinės prekybos vaidmuo, suteikiant lygias galimybės nesubsidijuojant tam tikros gamybos, nežlu, nežlugdant e, tam tikrų rinkų besivystančiose šalyse. Ir manau, kad e, pateikdami tokias pastabas galime papildyti šį pranešimą. TTIP rezoliucijoje taip pat stengiamės savo nuomonę pareikšti, surinkti visų komitetų nuomonės ir tikiuosi, kad ir šiuo atveju galėsime padėti AFET komitetui parengti labai gerą pranešimą apie jungtinių tautų sistemą. Ačiū. Dėkuoju labai. Dabar kreipiuosi į tarptautinės priekybos komiteto narius ir pirmiausia Stiksiu žodį ponė Rodrygės. <laughs> Al traductor. <laughs> It was for the traductor. <laughs> Eh, gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Keller už jos darbą. Iš tiesų labai sunku e, sutelkti dėmesį vien tik į prekybos e, klausimus, tarptautinės prekybos klausimus, nes e, jungtinių tautų veikla yra gerokai platesnė, o mes vis dėlto turėtume stengtis išlikti savo kompetencijos ribose. Tai, žinoma, labai svarbus pranešimas, nes prekybos priemonėmis būtina naudotis, kad padėtume besivystančioms šalims. Labai svarbu, kokiamis sąlygomis vyksta priekyba, nes um, būtent jos gali padėti kovoti su šiandien pasaulyje vyraujančiu skurdu. Mm, kai kuriuos klausimus norėčiau aptarti šiek tiek kitokiu kampu. Visų pirma, Junktinių tautų organizacijos, visos valstybės narės ir Europos parlamentas turėtų e, dėti daugiau pastangų, kad e, pažabotų žmogaus teisų pažeidimus. Nes e, tam tikra priekybos politika uh, tuos pažeidimus beveik skatina. Čia galime pateikti tokį pavyzdį kaip naudingų iškasenų gavybą ir panašiai. Taip pat neturėtume pamiršti tokių klausimų kaip socialinis dempingas ir uh, oraus darbo skatinimas, nes ES ir siekia tokius dalykus skatinti. Taip pat e, svarbus e, įmonių vaidmuo, jų socialinė atsakomybė ir tikrai norėčiau paminėti įmonių vaidmenį priekybos e, srityje. Jos šioje srityje prisima tam tikrus įsipareigojimus čia e, svarbu paminėti ir mūsų kovą su mokestiniais rojais, e, prie kurios e, turi prisidėti ir jungtinės tautos. Tie rojai egzistuoja dėl to, kad juos gina ir saugo vyriausybės. Taip pat svarbus lyčių lygybės klausimas šiame kontekste ir tikrai apgailestauju, kad paskutinio balsavimo metu nebuvo patvirtintas pasiūlymas skirti daugiau lėšų tam, kad priekybos rytyje būtų daugiau dėmesio skiriama lyčių klausimams. Ačiū, norėčiau pasteirauti, ar yra dar norinčių pasisakyti. Jeigu nekreipiuosi į komisiją, ar komisija norėtų pakomentuoti dabar dar ką nors savo vardu. Jeigu ne, Kągi, grįžtu prie pranešėjos ponios Keller. Prašom. Ačiū. Dėkuoju kolegos visiems už pastabas. Lauksiu jūsų pakeitimų pasiūlymų. Iš tiesų, turime laikytis INTA komiteto kompetencijos ribų šiame pranešime, bet manau, kad tikrai yra daug temų, kurias minėjote, kurias galime paliesti. Iš tiesų, priekyba gali suvaidinti labai teigiamą vaidmenį vystimosi srityje, jeigu ji pasitelkiama tinkamai. Ačiū. Dėkuoju pranešėjai, ačiū šešėliniams pranešėjams, ačiū visiems, kas įsakė pastabas. Pakeitimus galima siūsti iki ketvirtadienio, 3 rugsėjo iki 6 valandos vakaro. Tvirtinimas komitete numatytas e, rugsėjo 21-22 dienomis. Taip pat e, informuosiu. Na, taip, toks būtų tvarkaraštis e, rugsėjo 3 ir rugsėjo 21-22. Dabar paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas, aštuntasis žmogaus teisų klausimų kėlimas per ES ir Vietnamo dėrybas turėtume apsvarstyti klausimai, kurie atsakoma žodžiu dėl žmogaus teisių Vietname. Jau minėjau komisijos ankste, ankstesnį skelbimą, kuris buvo paskelbtas šį mėnesį, kad iš principo yra pasiektas sustarimas tarp ES ir Vietnamo dėl laisvausios priekybos sustarimo. Tai labai gera žinia. E, Taip pat paminate, kad šiais metais, balandžio mėnesį, iš šio komiteto vyko labai stipri delegacija į Vietnamą ir įvyko keli svarbus sustikimai su mūsų kolegomis Vietname. Visą tai vyko pačiu laiku. Ir dabar sutiksiu žodį poniai Šakė, kuri yra šio klausimo autorė. Ačiū pirmininkė, aš taip pat džiaugiuosi tą pažangą darybose tarp Vietnamo ir Europos Sąjungos. Darybos jau iš esmės baigtos. Tai yra labai svarbu, todėl šis klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, yra pateiktas laik, teikiamas laiku. Vienas iš klausimų, kuriuos kelia pilietinės visuomenės atstovai, taip pat patys Vietnamo atstovai, yra žmogaus teisų situacija toje šalyje patirtis, kalbant apie priekybos sustarimus, parodo, kad žmonių gerbovis gali būti pagerintas e, ekonominio plėtojimosi prasme. Ir, aišku, priekyba yra viena tik tai iš užsienio politikos priemonių, kurias turi ES. Tačiau manau, kad rimtai reikia žiūrėti į nerimą, kurį kelia žmogaus teisų padėtis, ypač kai kalbam apie žodžio laisvę. Todėl šis klausimas žodžiu siekia išgirsti iš komisijos, ką jį daro šioje srityje, kokios keliamas sąlygomos ir kaip bus stebima situacija po sustarimo pasirašymo. Reikia užtikrinti, kad žmogaus teisų klausimas nebūtų pamirštas, e, turint galvoje šių darybų sėkmę. Labai ačiū. Dabar kolegos pagal frakcijų eilę EPP, socialistai ir demokratai. Pone Moska, prašom. Norėčiau papildyti. Mes esame pateikę savo komentarus ir džiaugiamės tuo, kad e, darybos su vietamu baigtos, pasiektas sustarimas, tačiau turint galvoje, kad prekybos susitarimas, susitarimo pasirašymas yra tas laikas, kuomet gali imtis veiksmų, kad užtikrintum, jog būtų atsižvelgta ES nuomonė, tai yra labai svarbu. Aš prisidėčiau prie tų klausimų, kurie kolegos formuluoti mums. E, svarbu, e, kad reikia žinoti, kaip pasirašo sustarimą bus e, rengiami poveikia vertinimai ne tik ekonomikos srityje, kuriai skirtas toks sustarimas, tačiau taip pat svarbu, kaip situacijos pagerėjimas paveiks visa, visus gyventojus. Ir kokį poveikį tai, turėjams, tai turės vertybėms, kurios mūsų nuomonė yra nediskutuotinas. Tai pavyzdžiui, darbuotojų teisės, tai yra vienas iš jautriausių klausimų, ypač e, šiai šaliai. Turime pasinaudoti šią progą ir panaudoti visas turimas priemonės, kad užtikrintume, kad būtų stiprinama stebėsena ir būtų, būtų kryptinga. Ačiū. Labai ačiū. Toliau Guoja vardu, pana, pana Minor, atsiprašau. Atsiprašau, man aš klystu. Dabar žodis EKR frakcijos atstovėjimai McClarkin. Atsiprašau dar kartą. Ačiū pirminkė. Kolegos, kalbu. E, Zaharadilo kolegos ir pranešėjo vardu, jis atsiprašo, kad negalėjo atvykti į šį posėdį. Kaip nuolatinis pranešėjas, aš džiaugiuosi, kad ES ir Vietnamas pasiekė sustarimą iš principo dėl laisvos prekybos sustarimo po dviejų su pusę metų intensyvių darybų. Šis sustarimas yra pirmas tokio pavadžio sustarimas pasirašytas su besivystančios šalimi. Tai rodo, kad abi šalis yra įstikinusios, kad prekyba naudinga augimui, darbo vietų kūrimui, turto kūrimui. Bus panaikintos beveik visi, beveik visi tarifai prekybai. Tai sukurs naujas rinkos galimybės paslaugoms ir investicijoms. Dėl klausimų, į kurie sakoma žodžiu, tai laisvos prekybos sustarimas numato teisiškai privalomą nuorodą į partnerystės sustarimą, kurie reguliuoja santykius tarp ES ir Vietnamo, užtikrinant, kad žmogaus teisės demokratija ir žmogaus teisų viršinybė ir e, prekybos santykių dalis. Tačiau mes sutinkame su pranešėje, kad žmogaus teisų Klausimas turi išlikti darbo atvarkėje ir po darybų pabaigos ir vykdant visą patvirtinimo procesą. Mes e, pritarėme, kad stebėsnios e, procesas gali padėti mūsų partneriams dėl žmogaus teisų sąlygų e, prekybos sutarimuose. Čia reikia elgtis atsargiau, nes ryšys tarp prekybos liberalizavimo ir žmogaus teisų gerinimo yra sudėtingesnis. Mes nemanome, kad tas sąlyga būtų uh, kliūtis prekybai. Kita vertus, esame įstikinę, kad prekyba ir žmogaus teisų propagavimas gali eiti rankon, rankon, bent jau žvelgiant iš dviejų perspektyvų. Pirmiausia, prekyba prisideda prie augimo ir tai padeda mažinti skurtą. Mažiau skurdo labai svarbu propaguojant žmogaus teisę apskritai. Antra, skaidrumo principai E, skaidrumas prekybos susidarimuose leidžia žmogaus teisės stebėti lengviau ir spręsti problemas. Todėl mes e, lauksime komisijos atsakymų. And... Labai ačiū. Na, o dabar GUE atstovė, kolegė Minor. Ačiū pirminkė. Aš atstovauju kolegę Leonorą Forenzą, kuri negalėjo atvykti į šį posėdį. Mes visiškai pritarėme tam, kad būtų teigiamas šis klausimas. E, iš tikrųjų, mes buvome nustebinti žinių, kad komisija ir Vietnamo užsienio reikalų ministras pats sėkė sustarimą iš principo dėl laisvos prekybos sustarimo. E, buvom priblokšti dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, sustarimas be žmogaus teisų poveikio vertinimo pagal jungtinių tautų rekomendacijas buvo pasiektas. Pagal turimą informaciją, būtini žmogaus teisų saugikliai nebūtų įtraukti. Ir mes vis įtraukime tą bedantį e, tvariaus vystimosi skyrių be galimybių e, siekti vykdyti įsipareigojimus dėl žmogaus teisų e, padėties. Tai vyksta tuo metu, kuomet Vietnamas kritikuojamas dėl to, kad jis iš esmės nepa, negerina lyčių lygybės. Šių elementų neįtraukimas, nepaisant Europos parlamento, e, Europos ombudsmeno ir jungtinių tautų e, specialių procedūrų e, rekomendacijų ir tai reiškia aišku ES sutarčių pažeidimą, ypač 21 straipsnį. Mes taip pat norime, kad šis klausimas leistų pradėti diskusiją plenarinėje sesijoje dėl to, kaip esami mechanizmai gali padėti e, ginti žmogaus teisų situaciją. Žmogaus teisų nuostatos naudojamos tik tai, kai ypač smarkiai pažeidžiama žmogaus teisės ir nesikiša į laisvos prekybos sutartis. Tvarios vystimosi skyrius nėra tinkama veiksminga priemonė, nes e, numatytos e, normos užtikrina mažesnę apsaugą negu prekybos e, sutartis. Taigi mes siūlytume kalbėti ne tik apie žmogaus teisų apsaugą, bet apie tai, kaip užtikrinti, kad socialinės ir darbo teisės, da, kuriams įtaką daro visos prekybos susitarimai, būtų tinkamai saugomos ir stebimos. Ačiū. Labai ačiū. Na, o dabar žalieji. Kolega Keller. Ačiū. Dėkuoju ir pranešėjai už puikų klausimą. Mes pritarėme tokiam požiūriui. Einame visiškai teisinga kryptimi. Vienintelis papildymas, kurį norėtume pasiūlyti, tai yra žmogaus teisų sąlygos kelimas. Be to reikėtų kelti klausimą dėl poveikio vertinimo žmogaus teisėms pasirašius šią sutartį, ko trūksta, kaip čia buvo sakyta. E, to jau prašėme 14 metais savo rezoliucijoje, kad toks poveikio vertinimas turėtų būti atliekamas ir ombudsmenas taip pat rekomendavo tai daryti. Labai sunku įsivaizduoti, kaip 21 straipsnis, kaip jo būtų laikomasi, jeigu tokio vertinimo nebūtų atliekama. <clears throat> Taigi norėtume, kad tai būtų padaryta. Taip pat jungtinių tautų ekspertai atlikė yra įdomių tyrimų, analizuodami tai, kaip prekyba ir investicijos arba tie susitarimai, kokie poveikiai jie turi žmogaus teisėms, kaip tai galima vertinti. Ir manau, kad šias rekomendacijas turėtų susižvelgti ir komisija, kurdama ateities prekybos strategiją. Kolegos minėjo politinį pranešimą dėl darybų padėties. Mes negalime vertinti tokio pareiškimo, kaip nežinoma, sustarimo turimo, turinio. Taigi dar komisija turi pateikti informaciją apie tai, kad dėl ko susirta, ko trūksta. Manau, kad turime patirties, kad trūksta, kai sakoma, kad trūksta tik tai, politin, tik tai techninių sustarimų, ne politinių dažnai pasirodo, kad jie nėra vien tik tai techniniai. Taigi mums reikia dalyvauti visame procese. Na, o dabar ar tas politinis sustarimas reiškia, kad e, parlamentas gali gauti visus konsoliduotus tekstus? Taip pat ir investuotojų ginčių sprendimų. Aišku, dėl šios skyriaus e, nesustirta, tai kaip galima sakyti, kad e, politinis sustarimas jau pasiektas. Tai atrodo tam tikras prieštaravimas. Na, aišku, tai nėra susijęs su to klausimu, kurį suformulavote, jis yra puikus. Tačiau apskritai bendras klausimas dėl to politinio sustarimo kelia daug klausimų, į kurias neatsakyta. Ačiū, EFDD. INF. E NF. Ne, bet dar du kolegos norėtų pasisakyti. Pirmiausia, Marielė. Ačiū, pirminkė. Aš norėčiau patvirtinti, ką sakė kolegė Alesija dėl žmogaus teisų. Ir tai, tai klausimas, kuris e, susijęs su mūsų komitetu, žmogaus teisėmis ir e, užsienio politika. Šis klausimas keliamas sistemingai, kai kalbam apie visus sustarimus. Ir tai yra prioritetas socialistams demokratams. Prekyba puiku, tačiau tai neturėtų būti žmonių gyvenimo sąskaita. Žinome, kad yra šalių, kur piknaudžiavimas žmogaus teisėmis, tai yra jos pažeidžiamos ir tam negalime pritarti. Kalbant apie sąlygas, reikia paprašyti, kad komisija pagalvotų apie skundų ir stebėsnos mechanizmą, kai pažeidžiamos žmogaus teisės. Reikia turėti be tokių priemonių kaip dialogas ar bendradarbiavimas. E, reikia renkti ir priemonės, kurios būtų e, stabilios, tai yra skundų ir stebėsinos mechanizmai. Mes naudojame ir daug naudosime energijos, e, kalbėdami apie investicijų sritį tuose susitarimuose. Tačiau reikia taip pat e, skirti energijos, kalbant apie žmogaus teisės, galbūt kūrybiškiau sprendžiant šį klausimą ir veiksmingiau. Toliau, Kiton Darling. Be, uh, extremely... Kalbėsiu trumpai. Manau, kad klausimas puikiai suformuluotas, bet reikėtų paminėti ir ombudsmeno poziciją kadangi ES ambusmenas kritikavo situaciją, teigė, kad komisija elgėsi netinkamai. Taigi ta prasme, manyčiau, kad kritika komisijai, kalbant apie žmogaus teisės poveikio vertinimą, yra labai svarbus. Todėl reikėtų tai įtraukti į šį žodžių pateikiamą klausimą Tokiu būdu mes pabrėžtume tai, kas buvo pasakyta ir tuo pačiu padarytume daugiau spaudimo komisijai. Ačiū. Kolegų daugiau nėra norinčių kalbėti, todėl kreipiuosi į komisiją. Priekybos generaliniai direktoratą atstovauja direktorė, ponia Helina Kone. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau patvirtinti tai, ką sakėme ne kartą žmogaus teisų klausimas prekybos politikoje yra labai svarbus. Mes pasitelkėme į įvairią ES politiką siekdami įtvirtinti žmogaus teises ir darome tai suderintų būdų, pasinaudodami visomis esamomis galimybėmis. Žmogaus teisų klausimas visuomet buvo labai svarbus ne tik politinė prasme, bet ir kai kalbame apie e, prekybos klausimus ir laisvosios prekybos susitarimus, nes žmogaus teisų klausimai yra tiesiogiai susiję su prekybos politika. Kaip komisijos narė Malstrom nekartą teigė, mūsų dalyvavimo politika Ir mūsų nuomonė geriau turėti dalyvavimo politiką nei politiką pagrįsta e, nustatytomis sąlygomis. Mūsų e, priekybos ir e, tvaraus vystimosi skyrius yra labai stiprus. Jame yra daug įvairiausių su darbu susijusių klausimų taip pat yra su aplinka susijusių nuostatų, yra teisiškai privaloma nuosta, nuostata dėl laisvosios priekybos susitarimo, e, dėl ko jau, jau ir yra susitarta su Vietnamu. Bet šio ryčio mes turime struktūrą, su kurios pagalba įgyvendiname priekybos ir tvaraus vystimosi skyriaus nuostatas. Mes dirbame su pilietinės visuomenės organizacijomis ir ES ir Vietname, taigi jos kelia klausimus, gali kelti klausimus. E, mes galime pateikti susitikimų posėdžių protokolus, taigi ta prasme galime būti visiškai skaidrus dėl iškelto klausimo Komisija yra pasirengusi atsakyti į jį ir pasirengusi pateikti daugiau e, detalių, kai plenarinėje sesijoje mes jau esame paskelbę dokumentą dėl FTA, dėl laisvosios priekybos susitarimo turinio ir kai tekstas bus labiau suderintas nes dabar e, dar mes nagrinėjame teisinius susitarimo aspektus. Tuomet mes atsiūsime dokumentą jūsų komitetui ir interneto svetainėje pateiksime visus klausimus, dėl kurių jau bus preliminariai susitarta, kad būtų galima juos toliau tikrinti. Kai dėl žmogaus teisų klausimo daug diskusijų vyko, Ir viena iš priežasčių, kodėl e, netlikome poveikio vertinimo dėl žmogaus teisų padėties, tai taip įvyko todėl, kad komisijos nuomonė tai yra labai platis rytis, bet nuo 2012 metų e, į visus susitarimus bus įtraukiamas nuostatos dėl žmogaus teisų, o dėl susitarimo su Vietnamu Būtent dėl to buvo padarytas toks sprendimas, priimtas sprendimas, kad mes nerenksime dar vieno dokumento. Dėl ombudsmeno klausimo. Komisija pateikė atsakymą e, ombudsmenui į užduotus klausimus ir suprantama, jeigu ši tarnyba pateiks tokį prašymą, tai bus galima viešai pateikti visą susirašinėjimą. E, toliau Marija Šakė. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems kalbėjusiems. Esu įsitikinusi, kad e, pateikę klausimą žodžiu negausime visų atsakymų susijusių su dėrybomis ir būsimais susitarimais ir kai ateis laikas, parlamentas tikrins e, šios dalykus. E, gal nebūtų teisinga sakyti, kad pateikus nustačius sąlygas mes galėsime išspręsti visas e, problemas Vietname, tačiau visos frakcijos sutarė dėl to, kad šį klausimą reikia spręsti, todėl jis ir iškeltas priekybos, tarptautinės priekybos komitete. Šiek tiek duomenų, kaip reikėtų veikti. Pirmiausia, tai reikėtų tekstą šiek tiek pakeisti paderinti, o po to e, frakcijos galės pateikti pakeitimus. E, iš dalies jau jie buvo užsakyti, tačiau vis tiek paprašysiu frakcijų pateikti pakeitimus, kad mes galėtume surenkti dar vieną posėdį ir galutinai nutarti dėl šio, e, žodžiu, pateikto klausimo dėl žmogaus teisių, tai yra platus klausimas, kai kas minėjote darbo ir socialinės teisės, e, dėl priekybos ir žmogaus teisių klausimų, taip, jie iš tikrųjų eina kojo kojon. Ir mes turėtume turėti galvoje ne tik trumpalaikius, bet ir ilgalaikius dalykus. Dirbsime e, taip, kaip pasakiau, ir kolegos artimiausių metų galės šios klausimus dar aptarti su komisija. Ačiū. Uh, thank you very much. Uh... Ačiū. Dėl numatyta balsuoti INTA komitete rugsėjo 21 e, dieną. Ačiū. Aštuntas klausimas aptartas, devintas darbo tvarkės klausimas yra kiti klausimai. Ir jeigu jų nėra, tuomet aš norėčiau e, palinkėti visiems kolegoms, parlamento nariams, sekretoriato kolegoms ir visiems kitiems e, vaisingo darbo Kitas dešimtas klausimas, kitas mūsų posėdis yra rugsėjo 21 dieną 15 val. rugsėjo 22 dieną 9 val. Ačiū, posėdis baigtas. I was wondering, when you were there, I don't know if I was there.